kad e, man būtų maloniau, jeigu daugiau kolegų dalyvautų tokio klausimo svarstymė. Kitas darbo tvarkės punktas yra žaliųjų ir LP frakcijos frakcijų pateikti, pateikti informacija dėl paskirimų į komitetus. Džimas Higgins pakeis Veroniką Fontanį delegaciją su Pietų Afrika, delegaciją su e, Panafrikos parlamentu. Džimas Higginsas taip pat pakeis Veroniką Lopę Fontanį. Jungtinio parlamentinio komiteto ES ir Čilės delegacija Veronika Fontanė pakeis Džimą Higgins ir Europos Latino Amerikos parlamentinėje asamblėje Veronika Lopė Fontanė pakeis Džimą Higginsą. Delegacija ryšiams su Junktinėmis valstybėmis, jie paskirtas Karim Zerybi, specialus komitetas kovai su pinigų plovimu ir organizuotų nusikalstamumu. Į e, e, šį komitetą paskiriama e, Nikol Nilsen, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet šios paskirimus patvirtiname ir skelbime pertrauką iki 12 valandos.